Šį klausimą nuolat keliame, palaikydami politinį dialogą su Kinija. Ačiū. Thank you, Commissioner. I received six motions for resolutions to wind up this debate. debate is... Ačiū. Gavome šešis pasiūlymus dėl rezoliucijų. Dabar diskusijos baigtos. Einame prie kito mūsų darbo tvarkės klausimo. Tai yra Birma, rinkimų organizavimas ir opozicijos lyderės Ausen Sunky paleidimas. Visų pirma, suteiksiu žodį autoriai, tai yra pane De Kaiser. Pusantros minutės, prašom. Ačiū, pane pirmininkė. Kartais sulaukiam ir gerų žinių, net ir tomis temomis, kurios yra svarstomos skubos tvarka. Norėčiau visiems priminti, ką jautėme, kada matėme e, Aung San Suu Kyi paleidimo vaizdus žiniasklaidoje. Tai yra tikrai spūdinga moteris, asmenybė. Ji gavo uh, Sakarovo premiją 1990 metais ir iš 20 pastarųjų metų 15 metų jį praleido suėmime. Ji yra simbolis kuris rodo, kad e, moteris politikė gali e, net ir tokioje šalyje kaip Birma išlikti laisva, laisva savo mąstymu. Tačiau mes neturėtume užmiršti, kad e, šios moters paleidimas yra gana saliginis dalykas, ji jau keletą kartų buvo paleista ir vėl areštuota. Birmoje šis įvykis e, buvo vaizduojamas kaip neva demokratiškas, taip kaip ir rinkimai, kurie neseniai ten įvyko. Tačiau e, per šios rinkimus e, vienuoliai negalėjo juose dalyvauti. Ir taip pat daugiau nei 2000 žmonių, asmenų yra kalinami kaip sąžinės kaliniai E, mes turime reikalauti, kad e, Birmoje būtų įgyvendinama e, ir laikomasi žodžio laisvės, žiniasklaidos laisvės principų. Ir būtų puiku, jeigu ponia Auksan Suki galėtų pas mus atvykti ir būtų puiku, jeigu jinai galėtų laisva dvasia toliau dirbti savo šalies labui. Panašakė. Ačiū pirmininkė. Pone Sansui Kybo paleista į laisvę po to, kai 21 metus praleido už grotų. Ir ji pasakė, kad kai buvo paleista iš. Ir čia aš galėčiau prisiminti vieną žmogaus teisų gynėją, kuris paleistas iš Irano kalėjimo, pasakė, Aš ką tik buvau paleistas iš mažesnio kalėjimo į didesnį, Iraną. Mes esame labai susirūpinę dėl Aung San Suu Kyi gerovės ir, ir sveikatos. Reikėtų, kad e, laisvės judėjimas susijęs su jos paleidimu apimtų kiek įmanoma daugiau visuomenės. Uh, Birmoje visiškai neseniai įvyko rinkimai ir sunku tvirtinti, kad buvo išlaikyta demokratija. Vis dėlto bet kokia vyriausybė e, turėtų rūpinti savo piliečių gerovę. Geras valdymas, teisės viršienybė, žmogaus teisės turėtų būti kiekvienos valstybės pagrindiniai principai. Ačiū toliau, ponas Biler. Dėkoju, ponė pirmininkė. Visi tie, kurie e, vadovaujasi iliuzijomis, kad rinkimai Birmoje lapkričio mėnesį buvo teisingi rinkimai, tuos galiu nuvilti, nes tai buvo farsas ir Birma nepriartėjo prie demokratijos. E, Nors ponia Sansuky buvo paleista iš namų arešto, tačiau yra virš dviejų tūkstančių kitų politinių kalinių šioje šalyje, kurie dar nėra išlaisvinti. Ir taip pat gavome informacijos, kad karinė junta Birmoje uždraudė devynis devynes žiniasklaidos priemonės, devynes spaudos priemonės, tai reiškia, kad e, nebėra Birmoje spaudos laisvės, todėl reikia kreiptis į, kin, į Kiniją, kad ji pradėtų mums veikti prieš e, karinę huntą. Norėčiau padėkoti ponui Buzekui, e, kad jis pakvietė ponę Sansuky į Sakarovo premijos įteikimus. Dėkoju toliau ponę Lochbiller pusantros minutės. Dėkoju ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. Vaizdai, e, ponė, kuomet ponė Sansuky buvo išleista iš namų arešto, mums tikrai įsirėžė į atmintį, nes juose matėme asmenybę, kuri nepalūžo po daugelio izolacijos metų ir kuri ir toliau turi vilties, kad demokratija galios jos šalyje. Todėl reikia sveikinti visus žingsnius, kurie prisideda prie to, kad būtų pagerinta žmogaus teisų padėtis Birmoje. Konstitucija, kuri įsigaliojo po šių nelaisvų rinkimų, ji už ji garantuoja nebaudžiamumą valdžiai ir e, taip pat negali garantuoti e, žmogaus teisų gynėjų teisų. Taip pat toje šalyje dažnai pažeidžiamos tautinių mažumų teisės. Taip pat yra samdomi vaikai kaip, kaip kareiviai ir taikomas priverstinis darbas bei kitos smurto priemonės. Mes turėtume pabandyti į savo pusę patraukti tokias valstybės, kurios gali daryti įtaką Birmos vyriausybei, pavyzdžiui, Indija ir Kinija, ir paprašyti jų, kad jos pasinaudotų savo įtaką. Ir netgi Azijan e, žmogaus teisų hartijoje turėtų nustatytos žmogaus teisų nuostatos turėtų, jų turėtų būti laikomas, laikomasi, nes pagal tą hartiją galima e, kalbėti apie žmogaus teisų pažeidimus. Dėkoju toliau pusantros minutės ponas Tavarės. E Ačiū pirmininkė. Pradėkime nuo rinkimų. Kaip kad buvo jau pasakyta, rinkimai įvyko grasinimu dvasioje. Ir turiu pasakyti, kad daug žmonių buvo tiesiog pabėgo iš šalies. Taip pat kyla rizika, kad kai kuriuose Birmos dalyje kils ginkluoti susirėmimai. Mes tikrai džiaugiamės, kad Sansu iki buvo paleista, tačiau dar lieka neišspręstas svarbiausias klausimas. Reikėtų išlaisvinti visus politinius kalinius, kurių yra daugiau kaip 2000. Ir reikėtų kovoti su politiniu gazdinimu kultūra toje šalyje. Man atrodo, kad reikia pasakyti ir štai ką. Kai kurios valstybės narės turi griežčiau ginti žmogaus teisės. Noriu paminėti, tarkim, Total naftos įmonę, kuri veikia ir Birmoje. Ir ji taip pat galėtų prisidėti prie žmogaus teisų gynimo parlamentas laikosi vieningos pozicijos, aš tikiuosi, kad ir valstybės narės gali tą daryti. Toliau ponas Posil, prašom. Pane pirmininkė, kolegės Andrikienės vardu norėčiau pasidžiaugti mūsų Sakarovo premijos laimėtojas išlaisvinimu. Tačiau mes ir toliau Birmoje regėme daugiau kaip 2000 politinių kalinių, kurie siaubingomis sąlygomis yra kalinami šioje karinėje diktatūroje. Ir, e, todėl turėtume būti labai kritiški, labai budrus. Neturėtume apsiriboti vien tik tai kosmetinėmis operacijomis ir, e, e, ir pabrėžti, kad rinkimai parodė tikrai šio režimo veidą. Mums reikėtų panaudoti visas priemonės, kad jis, e, pasiektumėme pokyčių šioje šalyje. Reikia stengtis daryti spaudimą šiai šaliai, kad mūsų Sakarovo premijos e, laimėtoja galėtų pas mus atvykti ir priimti šią premiją ir sugrįžti, e, laisvai sugrįžti į savo šalį. Tik tada galėsime manyti, kad ten tikrai kažkas vyksta, kad ten viskas keičiasi gerąją linkme, o e, diktatūra po truputėlį keičiasi. Dėkoju. Toliau Preda EPP vardu. Vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasidžiaugti ponios Ansansuki e, paleidimu iš namų arešto po daugelio metų. Taip pat norėčiau išreikšti viltį, kad šis išlaisvinimas, kad po jo seks kitų dviejų tūkstančių kali, politinių kalinių išlaisvinimas. Nes, kaip jau minėjo ponas Poseltas, kitaip e, opozicijos lyderės paleidimą į laisvę galima vadinti tik kosmetinę operaciją. Taip pat norėčiau paremti opoziciją ir opozicijos vadovę. E, toliau e, dirbant jos partijoje nacionalinėje demokratijos lygoje. Iš tiesų ta partija susidurs su dideliu spaudimu dėl to, kad e, karinė junta neina demokratijos keliu. Nu, lapkričio mėnesį įvykę rinkimai nebuvo nei teisėti, nei laisvi rinkimai, todėl manau, kad mes neturime apleisti savo pastangų ir toliau viską daryti, kad būtų gerinama situacija. Martin David, ačiū pirmininkė. Dėl Birmos buvo paskelbta nemažai dokumentų Europos parlamente, tačiau niekur nebuvo pasmirkti rinkimai Birmoje. Visi tiesiog džiaugiasi, kad iš namų arešto buvo paleista Ausan Sunki, visi sakė, kad reikia apgailestauti, kad kiti politiniai kaliniai dar įkalinti. Pirmininkė, reikia kalbėti ir apie rinkimus tie nauji rinkimai galėtų būti nauja pradžia, naujas startas Birmai. Jeigu mes įtikintumėm Birmą paleisti politinius kalinius, jeigu mes įtikintumėm uh, Birmą keistis ir galiausiai jeigu nauja vyriausybė Birmoje pradėtų gerinti žmogaus teisų situaciją Birmoje, o taip pat ir ekonominę žmonių situaciją. Uh, Galbūt tuomet po poros metų mes galėtumėm pradėti dėrėti su Birma ir tokiu būdu taip pat prisidėti prie geresnės ateities šiai šaliai. Ačiū. Panašu, kad panos Oiland nėra salėje, taigi iš karto suteiksiu e, žodį ponui Černecki ECR vardu. Vieną minutę, prašom. To jest tak, jak władza uwalnia. Yra taip vyriausybė išlaisvina vieną labai svarbų, labai žinomą asmenį ir parodo pasauliui, kad ji yra demokratiška ir atsižvelgia į žmogaus teisės. Tačiau šio fasado nieko nėra. Nėra jokių konkrečių ir realių pokyčių. Tai yra politinis teatras. Ačiū Dievui, ši moteris išlaisvinta. Tačiau šio spektaklio slypi daugybė tūkstančių žmonių tragedija, žmonių, kurie vis dar kalinami. Politinius kalinius išlaisvinti Birmoje vis dar išlieka labai aktuali problema. Ir aš manau, kad ponios Ausang Suky paleidimo žinia yra labai svarbi. Ji pasklinda po visą Aziją žmogaus teisų aktyvistai Kinijoje žvelgia į Sansuki atvejį ir mes neturėtume to pamiršti. Ačiū. Kągi, dabar pradėsime spontaniškus pasisakymus. Visų pirma, ponas Kjukač. Încă din februarie 2010. Ačiū, ponė pirmininkė. Jau nuo 2010 lapkričio Europos parlamentas reikalavo Oksansuki paleidimo. Nuo 1990 metų ji laikoma, buvo laikoma namų arešto sąlygomis po ES institucijų raginimo pagaliau Birmos valdžia e, šią moterį išlaisvino. Tačiau neturėtume manyti, kad jau ėmė e, galioti žmogaus teisė šioje šalyje, nes dar tūkstančiai žmonių yra kalinami. Lisabonos sutartyje yra kalbama apie um, tautų taiką, taikų sambuvį ir pagrindinės vertybės ir teisės. Ir ES turėtų ne tik tai e, ginti šias teisės savo viduje, bet ir rodyti, demonstruoti savo solidarumą su Birmos gyventojais, kurie kasdieną kovoja už savo teisės. Dėkoju. Ponas Terabela. Pone pirmininkė, lapkričio 7 dieną įvyko pirmieji rinkimai per 20 metų Birmoje. Aišku, galime pasidžiaugti, kad vyksta toks procesas, tačiau vėlgi turime pasmerkti šią valstybę, nes e, ten ir toliau negalioja žmogaus teisės ir spaudos laisvė. E, iš tiesų rinkimai turėtų būti laisvi, juose būtų, turėtų būti galima laisvai išreikšti savo valią. Šių Birmoje vykusių rinkimų negalima panai, pavadinti laisvais dėl to, kad juose negalėjo dalyvauti opozicija. Birmoje ištisus metus jau valdo karinė junta, nėra laisvų rinkimų nėra laisvės apskritai. Reikia pasveikinti ponios Aung San Suu Kyi paleidimą iš namų arešto, tačiau reikia kalbėti ir apie kitų politinių kalinių paleidimą. Dėkuoju toliau ponas Silvestris. Grazie, prezidentė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aišku, mes visi dar labai džiaugiamės, kad ponia Sansuky buvo paleista mes prisimename tuos vaizdus, kaip šventė minė, kuomet ji grįžo namo, kaip ir tikimės, kad ji galės apkabinti savo vaikus, kurie jau yra užaugę per tą laiką, e, kol ji buvo kalinama. Tačiau reikia kalbėti apie karinę huntą ir reikia paklausti, ar Sansuki paleidimas, ar tai buvo propagandos priemonė, ar tai iš tiesų yra pirmasis žingsnis prie žmogaus teisių ir e, spaudos bei minties laisvės pripažinimo. Galbūt tai yra pirmasis žingsnis link laisvų rinkimų, nes būtent to reikalauja Europa ir e, nepaisant to džiaugsmo mes ir toliau turime kelti savo reikalavimus. Dėkoju. Ponas Sonek. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbėmėjai, ponios ir ponai. Mes dar galime prisiminti tuos metus, kai ponas Lechas Valensa buvo paleistas iš kalėjimo arba Nelsas, Nelsonas Mandela buvo išlaisvintas. Tokie įvykiai mums suteikia vilties. Vilties, kad laisvame pasaulyje galutinai visi prispaustieji e, bus patirs laisvę, vėl bus laisvi. Ir ponios Auksang Suki paleidimas į laisvę yra ir nemažas iššūkis. Mums jis taip pat galioja, kadangi be bendradarbiavimo tarp įvairių skirtingų regionų ir, info, ir organizacijų tai jau nebūtų buvę įmanoma. Aš pats prisimenu, kaip laisvojo pasaulio e, atstovai, valstybių ir vyriausybių vadovai savo laiku buvo atvykę į Lenkiją ir buvo susitikę su ponu Lechu Valensa ir, ir pripažino, jog padės jam ir rems jį visą keriopą. Ir aš manyčiau, kad tai turi kartotis ir Birmos atžvilgių. Mes turėtume e, paremti e, demokratinės jėgas Birmoje. Aš manau, kad Europa turėtų e, nusiųsti į Birmą savo delegaciją, o ponia Anksan Suki turėtų atvykti į Strasbūrą. Ponas Levandovski, ačiū pirmininkė, kaip ir visi kiti, taip ir aš norėčiau pasidžiaugti tuo, kad visiškai neseniai buvo išlaisvinta Sansuki. Ji yra geresnės ateities simbolis. Birmos žmonės nusipelno gerytės, geresnės ateities. Labai svarbu, kad e, ponė Sansuki galėtų otis neribotą žodžio laisvę. Kiti politiniai kaliniai, kurių yra daugiau kaip 2000, taip pat turėtų iš, būti išlaisvinti. Apie tai kalbėjo ir ponas Preda bei ponas Posilt. Tai užtikrintų tinkamą perėjimą prie geresnės valdymo sistemos. Birma arba Myanmar e, surengė rinkimus, kurie netitiko tarptautinių standartų, ypač dėl opozicinių partijų dalyvavimo rinkimuose. Vis dėlto reikia pastebėti, kad pilietinė bendruomenė galėtų irgi dalyvauti politinėme gyvenime. Mes Suprantame, kad opozicinės partijos ne visos dalyvavo rinkimuose, tačiau kai kurios etninės grupės dalyvavo. Jos pasinaudojo turimą galimybę. Rinkimai kaip po tokie nepadaro šalies demokratinę, tačiau jis suteikia galimybės naujai pradžiai ir siekia skatinti pluralizmą sistemoje. Nepaisant iki vaizdžių rinkimų trūkumų, rinkimai galėtų ženklinti naujos, naują pradžią. Tai būtų sveikintinas dalykas. Mes nekartą sakėme, kad ES norėtų diskutuoti su vyriausybė ir panaudoti rinkimus kaip galimybę pradėti naują šios šalies gyvenimo etapą. Mes turėtumėm labai atidžiai stebėti, ar naujas parlamentas bei naujoji vyriausybė patenkins visuomenės lūkesčius? Ar naujos institucijos užtikrins žmogaus teisų ir laisvių gerbimą? Ar bus sukurtos geresnė, geresnė politika, norint pagerinti piliečio ekonominę ir socialinę situaciją? Kalbant apie žmogaus teisų gynimą, reikėtų užtikrinti tikrą dialogą tarp visų suinteresuotų pusių. Toks dialogas turėtų padėti suformuoti patikimą valdymo sistemą. Tokią sistemą, kuri būtų pagrista teisės viršenybė bei pagarba žmogaus teisėms ir laisvėms. ES nekarta yra pareiškusi, kad ji yra pasiruošusi padėti tokiam procesui. Mes esame pasirengę naudoti visas turimas priemonės - dialogą ir dalyvavimą jungtinių tautų kanalus ir ribotas priemonės, taip pat ir pagalba, tam, kad padėtumėm įtikinti naują vyriausybę dirbti geriau. Žmogaus teisų aspektai įtraukti mūsų pagalbos programas. Taip pat mes ieškome ryšių su pilietinė visuomenė bei administracija. Mes norėtumėm, kad vyriausybė prisimtų savo atsakomybę siekti e, tūkstantmečio plėtros tikslų, skatinti e, žmogaus teisų gerbimą. Tai yra pagrindinė mūsų vykdomos politikos dalis. Ačiū. Ačiū, gavome septynes pasiūlymus dėl rezoliucijos, dabar baigiame diskusijas ir galime balsuoti. Indeed, dabar galime įti prie balsavimo. Visų pirma,